galės naudotis kai kuriomis mūsų programomis ir, ir kad galų gale bus liberalizuotas vizų režimas, tačiau pati Ukraina turi vykdyti reformas. Ačiū. Pone Kalarska Bobinska. Toliau spontaniškai pasisakančiųjų penkia minutė. Ponas Svoboda yra čia. Turime 17 norinčių kalbėti. Du, du trašdaliai paprašė žodžio diskusijos pradžioje, šiek tiek daugiau negu tikėjomės. Na, pirmiausia, ponas Kozlovskis. Dziękuję panie przewodniczący. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Pirmininkė.